ES institucijų. Savo kolegų vardu aš norėčiau Jums, e, ponė Meištat, pasakyti, kad Jūs galite mumis pasitikėti. E Kolegos, e, debatai dėl EIB 9 metų ataskaitos baigiami, 12 val. vyks balsavimas. Perėsime prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra Janušo Vaičiakovskio pranešimas vakcinavimas nuo mėlynojo liežuvio lygos. Žodį suteikiu e, pono pranešėjui. Dziękuję, panie przewodniczący. Ačiū, ponia pirmininkė, garbėjai parlamento nariai. Man e, džiugu pristatyti jums nuomonę susijusią su direktyvos keitimu kuria iš dalies keičiama direktyva e, dėl vakcinavimo nuo mėlyno liežuvio lygos. E, Šią lygą serga atrajotojai galvijai, avis ir oškos daugelį ES valstybių narių. E, dar buvusioje kadencijoje man teko garbė pristatyti naują strategiją, dėl gyvūnų gerovės ir tada kalbėjome, kad geriau veikti prevenciškai, nei gydyti. Ir šios direktyvos e, dėl vakcinavimo nuo mėlyno liežuvio lygos yra praktinė to principo išraiška. Mes dabar stengiamės veikti prevenciškai užbėgdami už akių e, šios lygos plėtimui. Mūsų gyvuliai bus e, sveikesni, pigiau kainuos jų gydimas, e, juos vakcinuojant. Dabar galiojanti direktyva, 2000 metų direktyva, buvo pritaikyta prie tuo metinių sąlygų ir atsižvelgti atsižvelgta buvo į tuomet e, rinkoje buvusius skiepus. reikia nepamiršti, kad e, taikytas vakcinavimas vyko e, naudojantis tokia vakcina, kurios nepagėdautina pasiekmė galėjo būti tai, kad virusas gali išplisti tarp nevakcinuotų gyvūnų. E, tokiu būdu kilo grėsmė kitoms gyvūnų rušims ir mm, buvo sabėjota vakcinavimo sėkme. Dabar jau turime naujos kartos vakcinas, išbandytas vakcinas, kurias galime labai saugiai vartoti ir nekyla pavojus, kad juose esantis virusas išplis. Neprivalu numatyti teritorinių apribojimų. Taigi naujos vakcinos bus naudingos e, gyvūnams, atrajotojams ir vakcinuoti juos bus galima daug veiksmingiau. Tikimės, kad ši direktyva bus keičiama sparščiai. Parlamento komitetas taip pat dirba greitai. Tikimės, kad dar šiais metais vasarą būtų galima perėti prie masinės vakcinacijos. Aš į savo pranešimą įtraukiau konkrečiai metų laiko grafiką, atsižvelgiau į valstybių narių galimybės perkelti direktyvos nuostatas į savo teisės aktus, kad valstybės narės nebūtų priverstos laukti kito sezono. Negaliu netarti keleto žodžių ir apie e, kontroversinį dalyką, tai yra atitikties lenteles Komisija e, savo pasiūlyme numatė šias lenteles ir savo pranešime pritariu tokioms atitikties lentelėms. Manau, kad šiuose lentelėse turėtų būti teikiama informacija apie tai, e, kokios konkrečiai direktyvos nuostatos yra perkeliamos į valstybių narių teisės aktus. Kai kurios valstybės e, narės e, tokių lentelių reikalavimus vertina kaip administracinę naštą, tačiau mes manome, kad e, šios lentelės prisideda prie didesnio skaidrumo. Taip pat galima bus paprasčiau patikrinti, kurios valstybės narės šios direktyvos nuostatas perkelia į savo teisės aktus. Kiek žinau, tai yra pirmoji direktyva, kurioje numatyta prievolė teikti atitikties lenteles ir aš tikiuosi, kad ši praktika bus taikoma ir toliau. Dar kartą noriu padėkoti už galimybę pristatyti šį pranešimą ir um, Aš jaučiu, kad darome labai svarbius darbus, norėdami sumažinti gyvūnų kentėjimą. Ačiū. Dėkuoju, dabar žodis sutikimas ponui Šefčiovič, kuris kalbės komisijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija yra dėkinga Europos parlamentui šį pranešimą, kuriuo yra reaguojama į mūsų pasiūlymą siekiant dar geriau padidinti vakcinavimą nuo e, mėlynojo liežuvio lygos. Ir ypatingai dėkoju ponui Vojcichovskijui pranešėjui, kuris e, rengė šį pranešimą. Mėlynojo liežuvio lyga kelia nerima visiems ūkininkams Europos e, Sąjungoje. Iki 1999 metų ši lyga buvo laikoma egzotiška ir ji tik spontaniškai kildavo pietų e, Europoje. Tačiau pas, e, per pastruosius metus mes pastebėjome lygos protrukius keliose valstybės narėse, e, skaitant ir centrinę ir šiaurės Europą. Todėl situaciją turime gerinti. Pastaruoju metu taikant plataus masto vakcinavimo programą mes sugebėjome užkirsti kelią šiai lygai. 150 tūkstančių milijonų eurų e, buvo skirta šiai vakcinavimui 2008 metais, 2009 e, 120 e, milijonų ir, ir kitiems metams yra numatyta skirti 109 milijonus eurų. Dabar jau turime inaktyvuotas vakcinas, kurias galima būtų naudoti visoje Europos Sąjungoje tuomet mes galėtume e, įgyveninti e, šios lygos prevencijos e, programą. Ir taip mes sumažintume naštą žemės ūkio sektoriui. Tai taip pat padėtų mums pagerinti gyvūnų sveikatos būklę ES. Mes suprantame, kad mums reikia veiksmų imtis uh, E, kuo skubiau tam, kad ūkininkai galėtų vakcinuoti tai gal, e, gal, gyvūnus e, iki kito mėlynojo liežuvio lygos sezono. Ši lyga dar nėra visiškai išnykusi ir epidemijos gali kilti bet kada. Todėl yra labai svarbu, kad valstybės narės galėtų apsaugoti gyvūnus nuo viruso tuo met, kai kyla lygos rizika. Todėl mes turime optimizuoti vakcinavimo programą tam, kad e, sumažintume tikimybę, jog e, ši lyga vėl e, smoks mums. Pranešėjas kalbėjo ir apie koreliacinės lentelės, palyginamasias lentelės, kurios yra labai svarbios tam, kad mes galėtume uh, tikrai patikrinti, kaip yra perkeliamos ES normos ir nuostatos į nacionalinius teisynus. Ir Europos parlamentas e, turėtų dar pagalvoti, kaip galima būtų geriau prižiūrėti ir stebėti, kaip yra perkeliamos ES e, nuostatos į nacionalinius teisynus. Mūsų galva palyginamosios lentelės yra geriausias būdas tam e, daryti. Tačiau kartu mes puikiai suprantame, kad kai kalbame apie tokius skubius dosie kaip šis, būtina sutelkti visas jėgas taryboje ir e, Europos parlamente tam, kad išvengtume galimų blokavimų. Ir aš tikiuosi, kad taryba e, elgsis lankščiai tam, kad šis teisės aktas galėtų būti patvirtintas laiku, tai yra iki kito mylino ližuvio lygos sezono. Dėkuoju. Our... Dabar išklausysime mūsų frakcijų atstovus. Pirmiausia, ponė Jeglek, EPP frakcijos vardu. Pone Jėglė, žodis Jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai, gerbiamas kolegės, gerbiami kolegos. Šios direktyvos dėl mėlyno liežuvio lygos vakcinavimo pateikimas, keitimas yra labai svarbus, siekiant mūsų tikslų. Mėlyno žuvio lyga serga atrajotojai, galvijai, avys, oškos, gyvūnai gali nuo to net mirti. Naujos vakcinos nebeturi tų grėsmių, kurias turėjo senosios vakcinos. Mm, šios vakcinos turėtų būti naudojamos ir tose regionuose, kuriuose anksčiau nebuvo lygos protrukio. Valstybės narės galės veiksmingai vakcinuoti savo gyvūnus, sumažės grėsmė mm, šiai lygai naujai atsirasti. E, naujų vakcinų atsiradimas reiškia galimybę geriau kovoti su galimomis grėsmėmis, e, suteikiamas didesnis saugumas ir rūpinamas gyvūnų gerovę. E, kuo efektyviau kovosime su mėlynojo liežuvio lyga, tuo mm, geriau galėsime importuoti savo mm, gyvūnus. Labai svarbu, kad mums pasisektų priimti greitą sprendimą. Žemės ūkio komitetas pirmadienį vienbalsiai patvirtino šį pranešimą, tuo išreikšdamas e, aišku signalą ir aš tikiuosi, kad Europos parlamentas laikysis e, e, to paties požiūrio. Aš taip pat pritariu atitikties lentelių įvedimui negalime leisti, kad e, būtų priimamos direktyvos, nereikalaujant iš valstybių narių direktyvų nuostatų perkelti į savo valstybės, narę, į savo teisės aktus. Noriu padėkoti už puikų bendradarbiavimą, dėkoju pranešėjai ir mes balsuosime už šį pranešimą. Labai Ačiū, ponė Jėglė. Matau, kad ponas Egnių nori paklausti. Pone Jėglė, ar jūs e, atsakysite į klausimą? Taip, prašom. Microphone, please. <clears throat> Turiu pareiškimo, ne klausimą. Balsuota nebuvo vienbalsiai, nes aš nebalsavau už. Dėkui. Mr. Agnew, blue card is for raising a question. Panas Agnew, mėlynąją kortelę galima naudotis tik tai klausimui užduoti. Kitą kartą prašau pateikti klausimą. Čia nebuvo klausimo. Panas Gutieras, socialistų demokratų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Mėlynojo liežuvio lyga jau ilgą laiką kelia grėsmę uh, ir gyvuliams, ir visuomenės veikatai. Ilgai su tuo kovojame. Dabar turime inaktyvuotasias vakcinas, ribojame gyvulių e, judėjimą, kad apsaugotumėm kitus e, gyvūnus. Todėl vakcinos buvo naudojamos tik tai tiems, uh, E, gyvūnams, kurie e, pateko dvigubos rizikos kategoriją, buvo taikomi ribojimai dėl lygos, tačiau galbūt būtų galima e, to ir netaikyti, naudojant inaktyvuotą vakciną. Būtų galima taikyti ilgesnio laiko tarpio strategiją, kuri būtų efektyvesnė kovojant su lyga. Uh, E, tai turi didelės svarbos sektoriui, reikia pakeisti direktyvą, kad būtų galima tokią vakciną naudoti, kaip įmanoma, greičiau. Gerbėjai, tai kas numatyta sutartyje, nu, turiu galvoje e, atitikties lentelės, neturėtų būti pretekstas priemonės įgyvendinimo vėlinimui, nes tai padarytų žalos ūkininką. Pane mm, Parusin. Alde frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponui Vočiachovskijui už puikiai atliktą darbą, veiksmingai, našiai. Kolegos jau minėjo apie ką šis pranešimas, apie naują veiksmingą vakciną, kurią būtų galima naudoti. Todėl Norėčiau pasinaudoti man sutiktų laiku, kad pabrėžčiau tai, jog tai galbūt e, pirmieji reikšmingi įrodymai e, žemės ūkio srityje, kas vyks, kai reikšmingai pasikeis klimatas. Konkrečiai mano šalyje, Švedijoje, uh, tokia lyga, kaip e, mėlynojo liežuvio lyga, buvo kažkas tokio, apie ką nebuvom visiškai girdėję dar prieš porą metų. Tai lyga, kuri, kurios proveržiai kildavo sporadiškai pietų Europoje, o dabar tai tapo realybė visur, e, kilo, kilo pirmoji epidemija, todėl labai svarbu, kad pradėtumėm vakcinavimą, tačiau lygiai taip pat svarbu, kad uh, suvoktumėm, kad kai kalbame apie klimatą, aplinką, ateitį, jog keisis ne tik tai e, kritulių e, tendencijos, klimatas keisis iš esmės, visai kitokia situacija bus ir galvojant apie ligas epidemijas ir, ir gyvūnus ir žmonių ir į tai turėtumėm labai rimtai atsižvelgti, e, skaičiuodami, planuodami, gyvendinami Europą 2020 strategiją. Ir mums, kaip teisėkurininkams, labai svarbu suvokti, kad gerus sprendimus galime priimti tik tai remdamiesi dabar turimomis žiniomis, tačiau turime būti lankstus, randantis naujom žiniom ir randantis naujom vakcinom. Ačiū, dabar žodis poniai ponui Nikolson, kuris kalbės ACR frakcijos vardu. Uh, like... Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Vojcechovskijui už tai, kad jis sugebėjo parengti šį pranešimą uh, šiame parlamente. Jis dirbo iš tikrųjų labai nemažai tam, kad mes svarstytume šį pranešimą šiandien. Aš norėčiau pakalbėti apie atitikties lenteles. Komisijos narys pasakė, kad uh, jis tikisi, kad šios lentelės pasiteisins. Tačiau aš galiu Jums pasakyti, kad mums vien vilčių nepakanka. Mes turime imtis kontrolės priemonių iki šios vasaros, kadangi šią lygą platina muselės. Ir todėl mes turime pasirenkti jau šiai, šiai vasarai. Ponas Vatikovskis padarė viską, kad šis pranešimas būtų parinktas sparčiai ir jo negalima kaltinti jokių vilkimų. Ir aš nenoriu, kad dėl Briuselio ar dėl kažkokios biurokratijos e, mes negautume šių priemonių laiku. Ši lyga plinta labai greitai ir mes turime kuo skubiau paskiepyti gyvūnus. Aš norėčiau pranešti parlamento nariams, kad, kaip ir pasakė ponas Vazikovskis, kaip minėjo kiti, prevencija yra kur kas geriau nei gydimas. Ir todėl aš norėčiau, kad komisijos narys mūsų. Uh, e, patikintų, kad e, biurokratija nesutrukdys mūsų geroms pastangoms užkirsti kelią šiai lygai. Ponas Agnė. E, ši lyga priklauso nuo konkrečių aplinkybių. Aš e, siūlyčiau nesiremti biurokratų rekomendacijomis. Aš vertinu mokesčių mokėtojų paramą šiam vakcinavimui. Manau, kad e, nereikėtų reikalų bloginti. Nepaisant to, kad įsigaliojo Lisabono sutartis, neįvyko jokių didelių pakeitimų. E, kodėl e, turime keisti teisės aktus, taikydami juos pagal naują sutartį? Dėl atitikties lentelių. Iškyla klausimas, kaip jos bus pildomos. Šios lentelės yra bendro sprendimo prieimimo procedūros e, defekto išraiška. Neaišku, kaip jos funkcionuos. Ačiū, ponė Dons. Uh, ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjui už parengtą pranešimą. Bendrai paėmus būčiau už tą principą, kurio grindžiamas pranešimas. Norėčiau tik tai pridurti, kad ši vakcina turėtų būti tik tai naudojama tik tai tada, kai kompetininka institucija nustato, kad kyla didelė rizika e, gyvuliams Šiaurės Airijos žemės ūkio departamentas labai sunkiai dirbo, kad lyga neišplistų pas mus ir komisija pripažino, kad e, yra regionų, kur tos lygos nėra, tačiau išlieka rizika, kad lyga gali paplisti ir e, todėl būtina, kad Šiaurės Airija turėtų, galė, turėtų galimybę pasinaudoti vakciną. Va, Svarbu, kad kompetininga institucija stebėtų judėjimą e, nustatytų ribojimo priemonės, e, jas taikytų visiems subjektams, kad suvalytų lygos suritimą. Svarbu, kad visos valstybės narės kartu ribotų lygos plėtimo riziką ir apsaugotų šį sektorių nuo lygos prožiūrio. Mm, komisijos komunikatas labai svarbi dalis yra e, šiai lygai e, kontroliuoti ir aš pasisakyčiau tik tai e, už tai. Dėkui. Mulțumesc, domnule președinte. Epidemiile precum... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mėlynojo liežuvio lygos protrukiai liečia daug ūkininkų ir daug ką Europos Sąjungoje, kadangi dėl galvijų mirtingumo nukenčia ūkininkai, bet to ir su, sutrikdoma yra ir priekyba gyvais gyvūnais. Dabar kalbame apie vakcinavimo kampaniją, tačiau tam, kad galima būtų ją įgyvendinti, reikia turėti tam tikrų apribojimų taikomų tam tikriems regionams. Mes siūlome, kad uh, E, mes manome, kad komisijos pasiūlymas iš tikrųjų yra naudingas gyvulių augintojams ir nuo lygos kenčiantiems regionams. Bet to noriu pasakyti, kad ES e, lėšos turėtų būti e, skirtos tam, kad būtų įgyvendinta šį, šios lygos prevencinė kampanija. Šiai, e, šiai kampanijai yra skirta 370 milijonų eurų, kaip minėjo komisijos narys. Ir aš manau, kad reikia šią kampaniją tinkamai gyvendinti tam, kad būtų veiksmingai užkirstas kelias šiai lygai. Dėkoju. Ponas Dekastro. Pone pirmininkė, kolegės ir kolegos, pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegai Vaičiakovskijui ir šešėliniams pranešėjams už jų nuveiktą darbą. Svarbu lankščiau vakcinuoti gyvūnus nuo mėlynojo liežuvio lygos. Agri mm, komitetas prieimė šį pranešimą, reaguodamas į komisijos pasiūlymą. Komisijos pasiūlyme neatsižvelgiama į Lisabonos sutarties pakeitimus. Tačiau vyko intensyvios dėrybos, noriu padėkoti parlamentui ir sekretariatui Po darybų mums pavyko susitarti su taryba ir mes pasiekime, kad teisinės pagrindas buvo pakeistas taikant 43 straipsnį, tai yra paprastąją um, teisės aktų priimimo procedūrą. Turime taip pat e, palikti atitikties lenteles, jos yra svarbi. Uh, you, Ponas Hilvard, ačiū pirmininkė dėl vakcinavimo e, ribojimo ir e, naudojimo ir gyvūnų judėjimo ribojimo e, lygos atveju sumažėjo, tačiau vis dėlto poveikis ūkininkams buvo labai neigiamas ir aš būčiau už tai, kad inaktyvuota vakcina būtų naudojama. Norėčiau padėkoti pranešėjai už darbą šio klausimo valstybėm narėm, reikėtų suteikti galimybę uh, veikti aktyviai ir tai bus sumažinta našta žemės ūkio sektoriui dėl šios lygos. Vakcinacija būtų veiksminga veterinarinė priemonė kovojant su mėlynojo liežuvio lyga, tai prisidėtų papildomai prie kitų priemonių, prie stebėjimo ir iš tikrųjų būtų galima likviduoti lygą Europoje. Vakcinacija, kontrolė ir lygos likvidavimas galų gale. Um, būtų naudinga ES ūkininką. Pirmkas, atsiprašau, labai greitai skaitote, vertėjai nespėja su jais kalbėtojas, labai mažai laiko turiu. Pane Galing, šis teisės aktas suteiks pasirinkimą, lankstumą ir uh, viltį mūsų ūkininkams. Per nedik ilgai mūsų vakcinavimo programa nebuvo tinkamai uh, gyvendinama e, e, dėl to, kad mes neturėjome e, tinkamų vakcinų ir todėl jį buvo taikoma tik tai tam tikrose vietose, zonose. Jei ūkininkas atsiranda tokioje zonoje, tuomet jam labai sunku yra ne tik išgyventi, bet ir, už, ir kovotojai su lyga. Aš tikiuosi, kad parlamentas pritars šiam pranešimui ir dėl to Junktinė karalystė, aš tikiuosi, taps E, zona, kurioje nėra mėlynojo dėžuvio lygos. Tačiau labai svarbu yra, kad šios taisyklės būtų gyvendintos kuo skubiau. Vakarų Europos šalise e, gyvūnus reikia vakcinuoti iki gaužės pabaigos, tam, kad jie būtų tinkamai apsaugoti. Mes visi suprantame, kad vyksta mūšis tarp institucijų dėl atitikties lentelių. Tačiau aš galiu Jums pasakyti, kad ūkininkai to tikrai nesupranta ir jie tikisi, kad mes, jų išrinkti atstovai, padėsime jiems ir sugebėsime įspręsti šias problemas. Tai yra tas klausimas, kai turi nugalėti uh, racionalus sveikas protas. Taigi aš paraginčiau visus e, būtent taip ir elgtis, tam, kad mūsų ūkininkai galėtų vakcinuoti gyvulius kuo skubiau. Ačiū, ponė Kestinger. And Labai ačiū, ponė pirmininkė. Mėlyno liežuvio lyga serga atrajotojai ir jie nuo to labai nukenčia. Nuo to nukenčia visas mėsos sektorius. Nuo 2000 metų kilo kelios epidemijų bangos. Nuo to nukentėjo bendras ūkis. Dažnai mm, visa mokesčių našta, nuostolių našta tenka žemiausioms grandinės dalims. Austrijoje gyvulinkystė turi ilgas tradicijas ir daugelis mūsų e, gyvulių augintojų labai skaudžiai pajuto šios lygos grėsmes. E, ši lyga gali bet kada pulti vėl. Reikia pasimokyti iš praeities klaidų ir gebėti padėti ūkininkams. Kas buvo prieš dešimt metų, nebūtinai galioja šiais metais. 2000 metų e, direktyva turi būti atnaujinta ir pagerinta. Reikia atsižvelgti į technologijos atradimus, kovojant su mėlynojo liežuvio lyga ir stengianti sumažinti gyvulių augintojų patiriamus nuostolius. Seniau e, buvo naudojamos gyvos susilpnintos vakcinos. Tai buvo vienintelės vakcinos, o šiuo metu e, vakcinos e, yra patobulintos. Aš sveikinu komisijos norą, kuo greičiau pakeisti šią direktyvą, būdama žemdirbių atstovę, suprantu, kaip svarbu galvoti sezoniškai. Turime stengtis, kad dar iki rudens mums pavyktų priimti teisės aktą. Noriu padėkoti pranešėjų. Ačiū. Thank you, Mr. Kabula. Ačiū, panas Kabula Santos. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nary, gerbėmieji. Teisėkuros pasiūlyme yra pasiūlymų, kuriems negalima nepritarti iš esmės ir aš sveikinčiau komisiją atsižvelgiamą į mokslo pažangą ir e, tai mums leistų naudoti e, vakcinas ir tose teritorijose, kur neribojamas e, gyvulių judėjimas, nes tai mums padėtų suvaldyti virusą. Norėčiau pasveikinti pranešėją poną Vaitsekovskį ir pirmininką De Castro, kurie e, pasiekė, kad būtų pakeistas teisinės pagrindas pasiūlymo. Taigi e, dabar bus taikoma įprastinė teisėkūros procedūra numatyta Lisabonos statyje, e, taryba Europos parlamentas bendrai naudosis savo galiomis. Ir, uh, Šį klausimą bus galima išspręsti greitai per šią plenarinę sesiją ir ateityje dėl tolesnio žingsnio bus galima susitarti su taryba, kad šios naujos nuostatos įsigaliotų kaip įmanoma greičiau. Todėl norėčiau e, paraginti e, tarybą priartėti prie Europos parlamento pozicijos, e, kuri aš esu tikras bus patvirtinta didžiąją balsų daugumą šiandien. Pana Šnelhardt, ponia pirmininkė, Šis ketinimas keisti direktyvą susijęs ir su mūsų naująją vakcinavimo e, politiką. Stengiamės veikti prevenciškai, tai yra geriau nei gydyti. Siekiant efektyviau kovoti su panašiomis lygomis kaip mėlyno liežuvo lyga, svarbu numatyti lankščias vakcinavimo sąlygas. Šiuo metu vakcinavimo politika nėra tokia griežta kaip seniau. Aš noriu paremti ponę Paulsen, kuri kalbėjo apie tai, kad dėl pasikeičiančio klimato turime turėti omenyje, kad e, šią lygą gali susirgti ir kitos gyvūnų rūšys. Dar kartą noriu pabrėžti, kad E, nebereikėtų komisijai daugiau diskutuoti apie šį vakcinavimą. Seniau e, mes naudojomės tik gyvomis susilpnintomis vakcinomis ir gyvūnai būdų, buvo vakcinuojami tik konkrečiose nustatytose teritorijose. Dabar situacija keičiasi. Noriu padėkoti pranešėjui už tai, kad jis dirbo labai greitai. Tikimės, kad e, jau vasaros pabaigoje ar rudenį uh, E, valstybės narės gebės perkelti direktyvos nuostatas į savo teisės aktus. Galime rekomenduoti vakcinuoti gyvūnus, to siekia ir veterinarai. Aš tai nuolat girdžiu diskusijose. Aišku, komisija privalo laikytis savo darbų metodų, ji turi taikytis prie naujų metodų ir tikimės, kad komisija sugebės taip pat greitai dirbti kaip ir parlamentas. Uh, Pone Blaskai, jūs norėtumėt uh, pakomentuoti tai, apie ką kalbėjo ponas uh, Schnellhardt. Ar jūs norite kalbėti per spontaniškus pasisakymus? Per spontaniškus pasisakymus. Gerai. Dėkuoju. Tuomet toliau ponas Tarabelė. Pone pirmininkė, komisijos nariai, e, gerbėjai kolegos, aš sveikinu poną Vaicechovskį parengus šį pranešimą, kuriame pri, e, priminama, kad šis teisės aktas yra labai svarbus. E, inaktyvuota vakcina. Neleidžia mums iš tikrųjų nustatyti, kokie patogenai yra, egzistuoja gyvūno kūne. Ir jeigu mes e, netobulinsime e, šios vakcinos, tuomet mes nesugebėsime atskirti vakcinuotų gyvūnų nuo gyvūnų, kurie yra susirgę šią lygą. Ir e, dėl to gali kilti sunku, sunkumų. Ta, ten, kur vartojami yra, vartojamos yra inaktyvuotos e, vakcinos. Taigi mums reikia tai, parengti žymeklius, kurie padėtų mums e, geriau naudoti šią vakciną. Spontaniškų pasisakymų procedūra, pana Maginė. Ačiū pirmininkė. Vertėtų pažymėti komisijos pastebėjimas, kad uh, mėlynojo liežuvio lygos atveju sumažėjo nuo 48 tūkstančių iki, iki 20 tūkstančių kaip būtų galima pasinaudoti vakciną, tai techninės klausimas, tačiau aišku būtų gerai, kad e, taryba spręstų šitą klausimą, ar yra noras taryboje pateikti e, atitikties lenteles, parlamentas ir komisija mano, kad to reikia, galbūt taryba greit galėtų atsakyti šitą klausimą, visų lygų prevencija, o ypač šios e, lygos yra susijusi su gyvulininkystė, gyvūnų judėjimo ribojimu, gyvūnų apsaugą ir tai susiję su tuo klausimu, kurį svarstom šyrit - vakcinacija. Ačiū, ponas Lasek. Ačiū, ponė pirmininkė. Inaktyvuotų vakcinų naudojimas e, teigiamai veiks gyvūnus. O norint patikrinti, ar gyvūnas tikrai susirgo, ar tik yra vakcinuotas, e, norint tai patikrinti, reikia virusologinių tyrimų, kurie yra brangus. 2011 e, m. birželis e, yra per ankstyvas laikotarpis. Valstybės narės nespės perkelti um, direktyvos į savo teisės aktus. Manau, kad reikėtų prailginti ir 20 dienų laikotarpį. Taip pat reikia uh, užtikrinti, kad atitikties lyte, e, lentelių įvedimas neturėtų administracinės naštos. Ponas Gudžias. Grazie, prezidente. Io credo che sia un passo avanti. Che... Ačiū, pirmininkė. Aš manau, kad mes žengėme didelį žingsnį į priekį, kadangi mes visi supratome, jog uh, Ši, nuo šios lygos kenčia ne vien e, Europos pietuose esančios šalis ar Šiaurės Afrikos e, šalis. Aš norėčiau pateikti klausimą kolegai Tarabella. Ar jis ir komisija nemano, jog mes turėtume iš karto spręsti šio dokumento įgyvendinimo klausimą? Pirmiausia, da, e, bendradarbiaudami su veterinarijos tarnybomis, nes taip užkirsime kelią problemos užkritimui visoje Europos Sąjungoje. Ačiū, ponia pirmininkė. Labai svarbu sukurti geresnės vakcinavimo nuo mėlyno liežuvio lygos sąlygas, todėl kad naudojant inaktyvuotas vakcinas mažėja grėsmė, kad daugiau gyvūnų užsikrės. Turime nuolat pabrėžti, kad žemės ūkis gyvuoja ir iš eksporto. Tai labai svarbi e, ekonomikos sritis. Ir e, galvijų auginimo srityje taip pat turime naudotis naujausiais moksliniais atradimais. Pirmiausia, ko reikia, tai greito sprendimo praktinio sprendimo. Ir antra, mano supratimu, turime numatyti prievolę valstybėms narėms teikti ataskaitas komisijai apie tai, kaip jos įgyvendina šią direktyvą. Ačiū. Finally, Ačiū žodis komisijos nariai. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti parlamentui už stiprų pasiūlymo palaikymą, taip pat už tai, kad pripažįstate, kad klausimas sprudus, skubus, kad reikia skubių procedūrų. Keli iš jūsų minėjo atitikties lentelių problemą. Norėčiau tik tai mums visiems priminti, kad tai buvo naujas e, postumis, kurį suteikė pirmininkų suėga su šiam klausimui, pripažįstant e, tą problemą, uh, susijusią su ES teisės aktų nuostatų perkimo nacionalinė teisė. Aš norėčiau paklausti, ar iš tikrųjų e, valstybėm narėm taip labai sunku informuoti komisiją, e, į kuriuos teisės aktus jos yra perkelsios ES teisės aktų direktyvų nuostatas, e, nes iš tiesų turi galvoti apie tai valstybės narės, turi pasirenkti, turi apsispręsti, kaip perkels nuostatas į savo teisės aktus. Ir e, šioje salėje vyko ne vienos diskusijos dėl to, kiek mm, nuo to nukentžia ES, kai e, vėluojama perkelti e, nuostatas į nacionalinę teisę ir šiuo atveju būtų žalinga, jeigu tinkamai nuostatas nebūtų perkeltos. Jau sakiau ir pakartosiu, kad komisija yra prieš nereikalingą reikalinga blokavimą, suvokiame šio klausimo skubą, reikia lankstumo, reikia intensyvių dėrybų ir esu tikras, rasime sprendimą šios problemos ir komisija stengsis padaryti viską, kad galėtumėm patvirtinti šį teisės aktą prieš galimą mėlynojo liežuvio lygos proveržio sezoną. Dabar dėl komisijos pasirengimo įgyvendinti šią priemonę norėčiau užtikrinti pono Šlenkart ir Augijas. Uh, kad komisija padarė, e, kas nuo jos priklausė, numatydama gyvenimo priemonės, mums tik tai reikia, kad šį pasiūlymą patvirtintų teisėkuros institucija, kai tai bus padaryta, galėsime veikti labai greitai. Ačiū pranešėjui, ačiū už parlamento palaikymą šiai priemoniai. Dėkui, pirmininkė. Ačiū ir paskutinis, ponas Vatsikovskis kalbės. Labai ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju visiems pasisakiusiems debatuose ir išreiškusiems paramą mano pranešimui. Noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams, visiems Žemės ūkio komiteto nariams dėl greito darbo retai e, atsitinka taip, kad mums pavyktų taip sklandžiai susitarti dėl dokumento, kuris padėtų pakeisti esamą situaciją. Dėl atitikties lentelių, apie kurias buvo kalbėta kaip apie probleminį klausimą. Aš manau, kad svur, sunku įvertinti tą administracinės naštos lygį valstybėms narėms. Uh, Manau, kad su didesne problema susidurs gyventojas, norėdamas patikrinti, ar jo valstybė narė tinkamai perkelia direktyvos nuostatas. Nes likščiol tokių atitikties lentelių nebuvo, o dabar mes norime, kad šios lentelės būtų prieinamos visiems norintiems gauti informacijos. Taigi šios lentelės labai reikalingos. Noriu kreiptis į tarybą. Tikiuosi, kad taryba nebediskutuos apie šias lenteles, o jeigu ir diskutuos, tai turėdama omenyje, kad reikia kuo greičiau užtikrinti, kad vakcinavimas vyktų jau šį sezoną, kad mes nevėluotume, nes priešingų atveju veltui nueis mūsų darbas. Dar kartą noriu padėkoti visiems už bendradarbiavimą. Thank you. Thank you Ačiū, dėkoju visiems. Baigėme diskusiją šiuo klausimu, balsuosime šiandieną vidurdienį. Kitas darbo atvarkės punktas yra žodinis klausimas komisijai dėl pomidorų importo į bendriją iš Maroko. Pirmasis kalbėtojas yra ponė Mocionė.